pareigų. Taigi, pradedame diskusiją šiandien. Pirmasis klausimas ir e, bendros diskusijos dėl bankų sąjungos. Čia kalbėsime apie Hökmarko pranešimą dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gyvinimo ir pertokimo sistemos ir e, rekomendacija antrajam svarstymui, kurią parengė Peteris Simonas dėl indėlių garantijų sistemos. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Hokmarkui keturias minutės. Pone pirmininkė, šiandien turime apsispręsti dėl banko, bankų sektoriaus, bankų e, sąjungos patvirtinimo. Ir o kredito įstaigų ir investicijų įmonių gyvenimo pertvarkymo sistema yra šios sąjungos esminės dokumentas. Praėjusiais metais mes, lapkričio mėnesį, mes sutarėme dėl to, kas yra iš esmės nauja. Iki šiol nebuvo bendrų taisyklių, kaip tvarkytis su bankų žlugimu ES lygmenių ar daugelio atveju net ir nacionalinių lygmenių. Šis naujasis teisės aktas numato, kas atsitiktų, jeigu reikėtų pertvarkyti banką tvarkingai, e, kad tai turėtų maž, minimalų poveikį finans, e, mokesčių mokėtojams ir finansiniam stabilumui. Numatomas principas e, reiškiantis, kad būtent akcininkai turėtų gelbėti banką. Ir numatoma taip, kaip skirtingų šalių institucijos turėtų elgtis viena su kita, pasidarydamos atsakomybę. Tačiau taip pat numatyta, kad, kad akcininkų e, pajėgomis gelbėjimas, banko gelbėjimas yra pagrindinis kelias. Aišku, numatytos sąlygos, kai reikia e, ir įsikišti institucijams, tačiau niekas negali daryti prielaidų, kad mokesčių mokėtojai turės gelbėti bankus, tačiau aišku, negalima sakyti, kad nebus tokių situacijų, kuomet reikės ir uh, E, valstybės institucijoms įsikišti. Mm, ši direktyva taip pat padeda pagrindus bankų sąjungai pagal bendrą bankų pertvarkymo mechanizmą. Ir čia išeities taškas yra taisyklės visoms valstybės narėms, kurios bus vienodos visose valstybės narėse. Pone pirminkė, aš manau, kad tai yra ypač svarbu, nes tai reiškia, kad kai vyks diskusijos Eurozonoje apie bankų sąjungą, mes rizikuosime dėl to, kad sąjunga susiskaidytų bankininkystės srityje, nes pagrindas šį direktyvą bus viena visiems. Manau, kad ateičiai tai yra svarbu, nes ES ir finansų rinkų stiprumas Europoje yra jų sugebėjimas veikti vieno, vien, vieningai ir panaudoti visus bendrus išteklius, kad turėtume bendrą finansų rinką. Pone pirminkė, žvelgiant į platesnį horizontą, galima pasakyti, kad šie, šie dokumentai bus papildomi ir e, finansų rinko reglamento ko anksčiau nebuvo. Manau, kad ateityje turėtume pagalvoti, kiek toli nuėjome, kiek mums pasisekė, kiek mums pavyko ir kokie bus šių teisės akto gyvenimo rezultatai. Svarbu suprasti, kaip Europos finansų rinkos veikia patvirtinus šios naujus teisės aktus. Manau, kad reikia pasakyti, jog dabar padedame pagrindą stabiliam bankų sektoriui. Ir sukūrėme galimybės patvirtinti, priimti dinamiškus sprendimus, nes mes pabrėžėme, kad kiekvieno banko vadovybė bus, turi būti atsakinga už savo veiksmus, nes niekas negalės e, galvoti, kad juos kas nors išgelbėt, išgelbėti, e, todėl jų atsakomybė bus svarbesnė. Ir šią prasme mes e, gražiname į bankų sektorių rinkos ekonomikos principus. Nuveikėme nemažai, e, sukūrėme bendras taisyklės, e, didesnius kapitalo reikalavimus, naujas taisyklės finansų priemonėms, išvesnėms finansinėms priemonėms ir taip toliau. Ir žvelgiant į visą tai, pamatysime, kad pasiekime tikrai nemažai. Dabar galime taip pat pagalvoti ir apie kitus dalykus, kurių mums reikės. Reikia dinamiškų finansų rinkų, o lakmuso papirėlio testas bus e, Europos ekonomikos augimas. Aš didžiuosi mūsų darbo rezultatais ir norėčiau padėkoti kolegoms už profesionalų bendradarbiavimą, gerą bendradarbiavimo dvasę. Dėkoju Elizai, Wolfui, Filipui, Viki ir jūsų darbuotojams. Dėkuoju ekonomikos reikalų komiteto sekretariatui už vertingas, už visas pastangas ir taip pat dėkuoju Jums, komisarė Barnėje. Parengėme pagrindus stabilesniam ir dinamiškesniam bankų sektoriui Europoje ir turime dabar lauksime ekonomikos augimo ir naujų darbo vietų. Ačiū. Ačiū. Dabar sutiksiu žodį kitam pranešėjui, ponui Simon. Keturios minutės. Ačiū pirminkė, kolegos. Matau čia nemažai kolegų, kurie aršiai kovojo su manimi dėl šio dosie, tai penkeri sunkaus darbo metai ir pagaliau besiveikiančiai kadencijai sugebėjome parengti šį tekstą. Jis yra naudingas mokesčių mokėtojams ir siekiama užtikrinti, kad jie būtų apsaugoti. Turime užtikrinti kitą kartą, kad mokesčių mokėtojai e, neprisimtų viso smūgio kitą kartą, kai iškils problemų su bankais. Taigi jau turime priežiūros, gaivinimo, gaivinimo valdybos teisės aktus ir taip pat turime dabar jau indėlių garantijų sistemą. Ir būtent šią temą rengiau pranešimą. Taigi, su šia indėlių garantijų sistema dirbta labai daug, buvo nemažai kliūčių, bet sugebėjome visas jas įveikti. Ir manau, galima būtų sakyti, kad yra gerai, kad skiriame tiek daug laiko šiam dokumentui, kad vyko pirmasis svarstymas, kad perėmė prie antrojo svarstymo, nes pavyko nuveikti nemažai. Pavyko padaryti tai, ko prieš dviejus, trejus metus taryba mums nieko met nebūtų leidusi. Buvome gavę ir tarybos pasiūlymą, kad um, gaivinimo fondas, indėlių garantijų sistema būtų maždaug per pusę tokia gera, kokios pavyko dabar pasiekti. Taigi siekiama, kad um, šiomis priemonėmis bankų sektorius būtų kuo stabilesnis ir kad um, mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti. Anksčiau buvo neįmanoma ES piliečiams e, greitai atgauti savo lėšas žlugus bankui. Dabar e, tai bus įmanoma ir kartu e, tikimės, kad indėlių garantijų sistema leis už tai didesnę apsaugą e, piliečių e, ir yra užtikrinamas e, gelbėjimo privačiomis lėšomis principas ir tinkamai subalansuojama rizika ir atsakomybė. Norime viską apversti aukštinkojom, palyginti su tuo, kaip anksčiau veikė ši sistema, bet žinoma, dar reikės išbandyti visą tai praktikoje suprantama, kad turėsime dar viską tobulinti laipsniškai, bet esu tikras, kad šie rūmai, taryba, komisija galės dar nemažai padirbėti ir viską galutinai suderinti. Norėčiau padėkoti visiems, už tai, ką mums pavyko pasiekti šešėliniam pranešėjui, komisijai ir asmeniškai komisijos nariui Barnie. Taip pat norėčiau padėkoti pirmininkavusiai Lietuvai, kuri buvo pakankamai drąsi ir prisijėmė šį beviltišką dokumentą ir įtraukė jį vėl į darbo tvarkę. Kaip dabar matome, Lietuva buvo visiškai teisi tai darydama ir dabar galime baigti darbą ties indėlių garantijų sistemomis ir padėti ES piliečiams. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį tarybos atstovui ministrui Veniselos, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Manau, kad man tikrai didžiulė garbė kalbėti tarybos vardu šioje labai svarbioje parlamento sesijoje. Mes tikrai žengėme didžiulį žingsnį į priekį, stengiantis integruoti Europos Sąjungą, sukuriant bankų sąjungą. Tai yra labai aiški žinia visiems, kurie abijoja Europos Sąjungos galimybėmis išbristi iš ekonominės ir finansų krizės ir padaryti visus reikiamus žingsnius tam, kad finansų ir ekonominė sistema galėtų sklandžiai funkcionuoti. Bankų sąjunga yra esminis dalykas, jeigu mes norime nutraukti ryšį tarp bankų ir valstybės skolos. Tai buvo labai e, e, stipri, niokojanti krizė, kuri veikia ES tiek daug metų. Tai yra susiję su likvidumo klausimais finansų rinkoje ir kitomis problemomis. Pakako mažiau nei dviejų metų sukurtų bankų sąjungai. Ir tai leis ES iškilti iš krizės stipresniai, sustiprėjusiai ir kurti tikrą ekonominę ir finansinę sąjungą, grindžiamą solidarumu ir stipriu euru. Ir bankų sąjunga tikrai gali būti konstruktyvi ir atnešti naudos visai Europos sąjungai, visai vidaus rinkai. Kalbant apie minimalų reglamentavimo sistemą, minimalią reglamentavimo sistemą, 2003 mm, metais buvo nustatyti kapitalų reikalavimai ir visi bankai turėjo tinkamus buferius, apsaugos sistemas ir tinkamą likvidumą, kad galėtų išgyventi nepalankiausiamis sąlygomis. Taip pat yra ir nacionaliniai įsipareigojimai, kurie įtraukti pagal Bazelis 3 programą. Tai yra taip pat minimaliai reglamentavimo sistema, kuri apima indėlių e, garantijų sistemą ir tai reiškia, kad mes galėsime išvengti tokių problemų, kurios sukeltų nestabilumą ir nesaugumą indėlininkams. Indėliai bus garantuoti iki tam tikrų e, sumų dydžio ir indėlinką bus apsaugoti banko nemokumo ar bankroto atveju. Tai taip pat svarbu mažoms ir vidutinės įmonėms ir e, atitinkamoms e, valdžios institucijoms. Tarybos vardu aš tikiuosi, kad šis svarbu žingsnis, kurį žengėme šį kartą, tai yra indėlių garantijų sistema yra puikus darbas, puikus pagrindas dirbant kartu su parlamentu ir mes esame nusiteikę labai optimistiškai. Mes sukursime europinę e, garantijų, e, indėlių garantijų schemą, kuri sustiprins euro zoną. Kalbant apie bankų atgaivinimą, ir pertvarkymą. Tai yra labai svarbus dokumentas, kuris stiprina bankų sąjungą. Ir tai reiškia, kad bankai sugebės išgyventi e, sudėtingomis aplinkybėmis. Ir pačios pagrindinės e, svarbiausios bankų funkcijos ir toliau veiks ir bus galima paspartinti e, pertvarkymo procesus o išlaidas bankų gelbėjimo išlaidos neteks vien tik tai mokesčių mokėtojams. Dėl priežiūros ligmens. Reglamentas dėl priežiūros mechanizmo numato bankų priežiūrą eurozono ir kitose šalise, kurios norės dalyvauti šioje sistemoje. Ši sistema bus išplėsta sistemiškai svarbiems bankams ir taip pat bus įsteigtos ir nacionalinės priežiūros institucijos, nustatant vienodas veiklos sąlygas e, konkuruoti e, priežiūros erdvėje. Taip pat mes džiaugiamės tarybos vardu tuo, kad dabar galėsime užbaigti susitarimą dėl reglamento ir tai reikš, kad mes galėsime toliau judėti į priekį ir įgyvendinti šį labai svarbu teisės aktą. Tikrai nepaslaptis, jog procesas buvo labai ilgas, labai sunkus. Ir mes galime džiaugtis ir ventinti kaip, kaip, kaip didžiulį laimėjimą. Galbūt ir ne visiems jis yra iki galo priimtinas, tačiau aš manau, kad šiuo pagrindu mes galėsime e, pasiekti tokio susitarimo, kuris visiems bus tinkamas. Tikrai tai yra labai plataus užmojo tikslas ir mes sukūrėme pagrindinės garantijas indėlininkams ir mokesčių mokėtojams, kurie tikrai norėtų stabilumo ir nenorėtų, kad iškiltų krizės. Noriu padėkoti pranešėjams, išėlėms pranešėjams, pirmininkui ir ekonominio reikalų komitetui Visiems noriu padėkoti už jų indėlį ir pastangas. Taip pat dėkoju komisarui Mišeliui Barnie, kuris vaidino lemiamą vaidmenį šiame darbe. Dėkoju jums visiems už jūsų pastangas, taip pat Janis Tudmadė, tai yra ministrui, kuris priminkavo ekofinų šiame laikotarpyje. Visiems taip pat dėkoju, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo prie šio institucinio laimėjimo. Dėkoju. Grazie, ministro. La parola al komisario Barnier. Ačiū, ponia ministrė. Dabar komisaras Barnier. Merci, madame la prezidente. Dėkuoju pirmininkė, laba diena visiems. Tikrai mes matome, kad tai yra labai svarbus momentas šiandien, ne vien dėl to, kad tai yra šios kadencijos parlamento paskutinė sesija, bet taip pat dėl to, kad šie trys tekstai, kurie, e, kuriuos mes parengėme kartu su pirinkaujančia valstybe, ta visa struktūra e, finansų reglamentavimo, reguliavimo ir stabilumo nustatymo. Mes kol kas dar neišbridome iš sunkumų, kurie prasidėjo 2008 metais finansų krize. Ta krize tikrai sustabdė augimo procesus, išprovokavo didžiulius ekonominius, socialinius ir politinius sunkumus, kuriuos tikrai sunku iki galo įvertinti. Ir dėl šios krizės nuo 2010 metų vasario aš esu čia. Mes kartu su deputatais dirbome labai daug ir tikrai man labai malonu jums pristatyti kartu su, kartu su pirmininku Baroso apie 40 pasiūlymų teisės aktų mes pateikėme siekiant išgyventi šios krizės ir atkurti reikiamą stabilumą. Aš dėkuoju pat Keras, kuris įdėjo daug pastangų, kalbant apie bankų sąjungų kūrimą. Mes visi kartu nuėjome didžiulį kelią. Buvo parengta, parengtas taisyklių savadas, taip pat parengtas indėlių garantijų reglamentas – Peter Zimmer, Gunter Otmark, noriu jiems ypatingai padėkoti. Taip pat noriu padėkoti ir kitiem e, kiti, pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. Mes e, parengėme šios du tekstus, kurie yra svarbus vidaus rinkai siekiant e, pusiausvėros susitarimuose. Bankų sąjunga Europos sąjungoje leis užtikrinti reikiamą prevenciją ir leis tinkamai pasiruošti ir vykdyti e, bankų pertvarkymo problemas ir nebereikės kreiptis į mokesčių mokėtojus, kad jie išgelbėtų bankus tuomet, kai bankai tampa nemokus. Mūsų užduotis ir taip sunki, tačiau ją dar labiau apsunkino ekonominė situacija nuo 2010 metų. Ši finansų krizė Prie jos prisidėjo taip pat ir valstybės skolos krizė. Ir tai tikrai susilpnino e, padėti euro zonoje. Buvo nu, numatytas ir parengtas priežiūros mechanizmas ir dviem etapais bankų sąjunga buvo kuriama nuo 2012 metų balandžio mėnesio ir aš noriu prisidėti prie e, padėkų išsakytų įvairioms pirmininkaujančioms valstybėms narėms, Airijos, Lietuvos, kuri buvo minėta, ir taip padėkoju e, vicepremjerui Veniselos iš Graikijos pirmininkaujančios valstybės, pirmininkaujančios e, valstybės narės. Ir būtent visai Graikijos pirmininkaujančios valstybės komandai. Šie mūsų siekiai buvo bendri nuo pat pradžių. Mes kartu dirbome su Europos parlamentu. Aš, ne, aš tikrai nepamiršiu jūsų parengto, parlamento parengto pranešimo 2010 metais e, dėl krizės valdymo, dėl bankų sąjungos skūrimo. Ir visa tai tapo pagrindas tolesiam darbui. Po ketverių metų mes visi kartu uh, tą tokį koncepcinį požiūrį mes pavertėme tikrovę. Pirmasis etapas buvo bendras priežiūros mechanizmas visiems eurozono bankams, taikant tas pačias taisyklės. Taisyklės, kurios taikomos bendrai rinkai, taikant taisyklių savadą, tačiau labiau integruojant, labiau taikant federalistinius principus visoje Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje. Noriu padėkoti pranešėjams ir visiems pranešėjams tame etape. Europos centrinis bankas, jo pirmininkas ir vicepirmininkė ėmėsi darbo ir priežiūros mechanizmas jau yra beveik veikiantis, funkcionuojantis. Buvo atliktas e, testas nepalankiausiomis sąlygomis bankų tam, kad būtų galima susigražinti piliečių pasitikėjimą ir rinkos pasitikėjimą. Bankų pertvarkymo klausimas tikrai nebuvo, pertvarkymo proceso kūrimas tikrai nebuvo lengvas, taip pat kaip ir priežiūros mechanizmo kūrimas. Jūs pademonstravote labai daug pragmatiškumo, siekiant kompromiso. Ir mes pasiekėme susitarimo 20 kovo. Aš labai šiltai dėkoju pirmininku Šaran Baus, taip pat e, pranešėjai Korin Mankol, Vicky Ford, kurie visi labai daug dirbo, turint galvoje tikrai užsitęsusias dėrybas ir diskusijas, kad būtų galų galia pasiektas šis susitarimas. Mes tikrai įvykdėme savo, vis, e, savo misiją, Tai yra sukurti tokią bankų sąngą, kuri ištikrintų tvirtesnius patikimesnius e, bankus. Ir aš tiesiog noriu priminti labai trumpai tiems, kurie mūsų klauso, jog mes pabandėme pakeisti pačią paradigmą. Dabar e, bankų pertvarkymo, bankų gaivinimą e, turėtų kreditoriai mokėti, turėtų gelbėti kreditoriai savo lėšomis. Ir ši sistema buvo e, pradėta gyvendinti nuo krizės pradžios ir aš galėčiau pasakyti, kad e, tai buvo tokia krizė, kai teko naudotis valstybės pinigais, gelbėti bankus valstybės pinigais. Antras dalykas – indėlininkų apsauga tai turėtų būti sustiprinta virš 100 tūkstančių eurų. Vis, bet kokiamis aplinkybėmis tokio dydžio indėliai yra garantuoti, apsaugoti. Ir nuostolių rizika tikrai yra e, tokiu atveju labai maža, tiek piliečių, tiek mažų ir vidutinių įmonių. Trečia, Europos Sąjungoje mes e, numatėme prevencijos mechanizmą, krizių prevencijos mechanizmą. Galima prilyginti tokią finansų krizę kaip ekologi, ekologiniai katastrofai, kaip atsiranda finansų krizė, jinai plinta tarsi užkratas. Reikia pasirenkti iš anksto bankų gaivinimui ir pertvarkymui. Ir tai yra tikrai visuomet geriau negu kažkoks spontaniškas ar improvizuotas e, priemonių taikymas. Dėl to kiekvienas bankas turi pademonstruoti uh, kad jis yra pasirengęs krizėje, kad jis gali būti pertvarkytas. Ketvirtas dalykas. Eurozonoje ir visose valstybėse narėse, kurios norės dalyvauti bankų pertvarko mechanizme, tos taisyklės bus taikomos veiksmingai visiems bankams. Bankų pertvarkymo mechanizmas bus uh, centralizuotas, taikoms visą Europos Sąjungą, žinoma, jis, jis gana sudėtingas, kompleksiškas. Tačiau visa tai ir atspindi ir tą atsakomybę, kuri tenka e, valdymo institucijai. Per aštuonerius metus procesai bus paspartinti ir bus dalinamasi našta Ir žinoma, labai svarbus dalykas yra e, sanglauda vidaus rinkos, atsižvelgiant į bankų pertvarkymo e, rezoliuciją ir bendrą taisyklių savadą. Gerbiami e, deputatai, noriu Jums padėkoti. Aš tikrai vertinu tai, kad Jūs gerai žodžiais atsiliepėte apie komisijos nuveiktą darbą. Tos padėkos yra visai mano komandai ir mano kabinetui ir kitoms komisijos tarnyboms, kurios labai daug ir išsamei dirbo kartu su jumis. Mes pasiekėme kompromiso, tikrai tai nebuvo lengva. Ir tikrai buvo labai sunku diskutuoti daugeliu iš mūsų, kai kalbam apie nepriklausomumą valdybos, apie stabilumą sumažinimą, kompensacijų išmokėjimo, indėlių draudimo ir taip toliau. Ir tik tai jūsų dėka, jūsų ryšto dėka mes sugebėjome išlaikyti tą platų užmojį, sustiprinti patikimumą. Ir šiais dviem ramšiais ir remiasi bankų sąjunga. Kalbant apie visus kitus e, e, finansinius teisės aktus, mes turėtum galvoti apie vienodas veiklos sąjunga, są, sąlygas ir prižiūrėti, kad visi tie mechanizmai tinkamai ve, veiktų. Aš manau, kad mes tikrai daug ir gerai dirbome, siekdami užtikrinti finansinį stabilumą. Ir kaip sakė Renan Mart, neseniai stabilumas atkurtas ir dabar šią, remdamasi šią tvirtą bazę pagrindų su visų reikiamų e, atsakomybės jausmų, atitinkama etika, mes turime rūpintis toliau ekonomikos saugumu, darbo vietos kūrimu ir stipri Europos Sąjunga. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, komisario. Ačiū komisijos nariui. Toliau pasisakantieji frakcijų vardu ir pirmiausia PP vardu ponas Balcas. Ačiū, ponia pirmininkė. Mano nuomonė, bankų sąjunga yra svarbiausias projektas prieš šią kadenciją ir aš visiškai sutinku su komisijos nariu Barnie, kadangi jis kalbėjo panašiai kaip ir aš manau, kaip EPP šešėlinis pranešėjas Aš indėlių garantijų sistemą vertinu kaip trečiai ramsti. Ir e, man palengvėjo, kad pagaliau ši svarbi tema baigta svarstyti ir manau, kad mes galime būti patenkinti e, rezultatu. Pažvelkime atgal. Prieš du metus, vasario mėnesį 2012 metais, mes e, patvirtinome dokumentus savo nuomonės pirmoji svarstymų, kuomet po ilgo blokavimo taryboje Lietuvos, pirminkantį Lietuvą vėl atnaujino šias diskusijas. 2013 m. E, rugsėjo mėnesį mes susitarėme su taryba ir e, nusprendėme, kad bus taikomi vienodi standartai indėlių apsaugai. Tai yra svarbus e, signalas indėlių apsaugai indėlinkai bus ramus dėl 200 tūkstančių indėlių apsaugos be jokių sąlygų. Tai reiškia, kad mažiausiai indėlinkai, smulkiausiai indėlinkai yra mums svarbiausia ir numatyta jiems apsauga, o patvirtinus bankininkistės direktyvą bus pademonstruota, kad ES galės imtis reikšmingų veiksmų ateityje, žlungant bankams ir tai E, neturės didesnio poveikio nacionalinis biudžetas, biudžetams. E, taip pat e, su bendra priežiūros sistema mes sukūrėme atsakingą finansinę sistemą. Tai yra unikalu, nes mes užsukūrėme išsame sistemą, kuri gali, gali užkirsti kelią krizėms. Tai yra naujiena visame pasaulyje ir mes galime to didžiuotis. Ačiū. Dėkuoju. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponia Ferreira. Ačiū, ponia pirmininkė. Dabartinė plenarinė sesija, kur yra paskutinė per šią kadenciją, yra svarbi, nes e, bus patvirtinti trys fundamentalūs teisės aktai tvarkantis su finansų krizėmis. Tai gali būti svarbiausi teisės aktai nuo 2008 metų krizės pradžios, nes e, bankų gelbėjimas e, pareikalavo 26 procentų Europos e, BVP, o krizės pasakmės vis dar tęsiasi. Viską buvo galima padaryti visai kitaip. Taip parlamentas jau sakė 2020 metais. Komisaras Barnė paminėjo pranešimą, e, kurį parlamentas parengė savo iniciatyvą, kuomet parlamentas ragino komisiją elgtis ryštingai. Ir būtent vadovaujant Mišeliui Barnyje mes pagaliau turime atsakymą. Bankai yra ypač svarbus Europos e, ekonomikai ir e, kraujotakos sistema yra svarbiausi bendrovėms. Pagaliau mes sukūrėme Europos taisyklės, kad e, tvarkingai būtų galima susidoroti su įkliuzą pakliusiais bankais. E, pagal bendras taisyklės mes užtikrintasime, kad e, nenukentėtų indėlinkai ir sukursime fondus, kad, į kurį mokės patys bankai pagal savo rizikos profilį. Taip pat bus apsaugoti smulkesni indėlininkai. Eurozonos šalims siekiai, aišku, yra dar didesni. Turime bankų sąjungą, pagristą bendrą priežiūrą, kurią užsiims ECB. Taip pat na, turėsime stiprią sistemą spręsti bankų problemas. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes E, svariai prisidėjome prie tarybos teksto. Iš esmės, ECB galės paskelbti, kad bankas nebėra gyvybingas. E, e, šiam procesui nebus galima daryti jokios politinės įtakos. Užtikrinsime, kad problemų sprendimo fondas būtų užpildytas 100 procentų per trejus metus. Kadangi darybos buvo sudėtingos, tai aš e, nuoširdžiai noriu padėkoti e, Sharon Corin, e, Silvijai, Svenui ir Viki, keturioms moteriams ir vienam vyrui, kuris, kurie buvo mūsų darybų komanda. Noriu padėkoti už jų pastangas, jų ryštą. Taip pat noriu padėkoti politinių frakcijų vadovams, ypač mano frakcijos vadovui socialdemokratų. Taip pat norėčiau padėkoti parlamento pirmininkui, kuris e, taip pat mums padėjo mūsų darbe ir ragina mus dirbti ryštingai. Mums pavyko parlamentą paversti tvirtų darybų partnerių. Taryba suprato šią poziciją ir aš noriu padėkoti pirmininkaučiai Graikijai ir e, Graikijos ministrui Tornadės, e, taip pat Eurogrupės pirmininkui už tas rimtas pastangas, e, kurios dėjome visi. Norėčiau padėkoti taip pat ir komisijos e, komandai, dalyvavusiai visame darbe. Aišku, be mūsų darbuotojų mes taip pat nieko nebūtume padarę. Tačiau turėsime dabar atidžiai stebėti, kaip e, šie dokumentai bus įgyvendinami. Mes, aišku, džiaugiamės tarybos patvirtinimu, kad iki 16 metų E, sausio pirmos dienos bus patvirtintas ar vyriausybinis susitarimas ir kad kredito linija pradės veikti nuo pat e, dokumento įsteigiančio bankų problemų sprendimo fondą patvirtinimo. Tikimės, kad e, kapitalizacijos taisyklės atitiks tą principą, kad mokesčių mokėtojai neturėtų gelbėti bankų. Ir ta tas trečiasis ramstis, bendra indėlio apsaugos sistema dar turi būti sukurta. Parlamentas sukūrė tik tai pagrindus, kad būtų palaikytas priklausomybė tarp bankų ir valstybių narių, kad būtų už apsaugoti indėlinkai ir naujosios kadencijos parlamentas, kad visi šie dokumentai būtų įgyvendinti teisingai ir tinkamai. Ačiū. Dėkoju dabar Aldė frakcijos vardu ponas Klins, dvi minutės. Pirminkė, kolegos. Ką tik girdėjome, kad uh, buvo visa banga dokumentų ir manau, kad dirbome uh, tikrai sąžiningai ir gerai, kad užtikrintume šio sektoriaus uh, stabilumą. Kaip sakė komisijos narys Barnie, reikėjo pradėti ne nuo čia, reikėjo galbūt pradėti nuo bankų sąjungos, bet norėčiau dar grįžti prie tų trijų ramščių, visų pirma priežiūra. Svarbu, kad nebūtų ieškoma palankiausių sąlygų, palankiausių reglamentavimo, todėl reikėtų viską suderinti. Ir um, e, svarbu, e, kad priežiūra ir peržiūra vyktų e, tinkamai, kad nekiltų pavojaus um, Europos centriniam bankui. Turime šį sektorių konsoliduoti ir tam pasitelkti savo politinę valią. Nes um, dabar periname prie gelbėjimo privačiomis lėšomis Ir tai reiškia, kad e, mokesčių mokėtojams nebereikės padengti šių išlaidų. Galbūt e, ne visi rezultatai yra tie, kurių parlamentas norėjo pasiekti. Tačiau vėliau, kai pradėsime visą tai įgyventinti, galėsime dar kai ką tobulinti laipsniškai ir manome, kad visiems, ypač nedideliems bankams, bus naudingas proporcingumo principas, prorata principas. Manau, kad nereikėtų skubėti ir reikia elgtis protingai viską daryti laipsniškai. Ačiū dabar ponas Lamberts žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirinkė. Daugiau to niekada neįvyks. Kiek kartų mes girdėjome tokią, tokį sakinį? Ar kiek kartų dar bus kartojama bus, kad mokesčių mokėtojai nebegelbės bankų? Šiandien paskutinėje sesijoje šios konvencijos parlamento mes patvirtiname tekstus, kuris pradeda suteikti tikrumo, realistiškumo šiems pažadams, pažadams suteiktiems mokesčių mokėtojams dėl bankų veikloms. Šiandien bus patvirtinti tie tekstai ir iš tiesų galiu pasakyti, kad akcininkai, kad, kad kreditoriai, jau dabar prisims didesnį atsakomybę negu anksčiau. Diskusijų eigoje valstybės name, narės, kurias rėmė Europos centrinės bankas, kurie rėmė dalis Europos komisijos pono REN komandos ir jie visi kovojo, kad būtų griežčiau suformuotas šis tekstas, kuris leistų valstybei nariai, valstybei gelbėti banką kuris pateko į nepalankę situaciją, į nemokumo situaciją. Mane, mane stebina toks požiūris, požiūris. Sakoma, jog nebebus e, e, e, rekapitalizuojami bankai, jeigu bus įmamasi veiksmų labai iš anksto. Turime daug tarp valstybinių bankų ir jie tampa nacionaliniais tik tuomet, kai jie kai juos ištinka bėda, kai jie tampa nemokus. Mes judame link e, federalizmo principo, kai, kai kalbama krizės valdymą. Didieji bankai bus valdomi valstybių konsorciumų, o ne Europos komisijos. Ir galiausiai gerbiamas komisarė Barne, vienintelis apgalėstavimas, pagrindinis tekstas, kuris turėtų nustatyti sąlygas tokių bankų, kurie yra per daug dideli, kad būtų galima leisti jiems e, žlugti. Parlamentas negalėtų tam pritarti. Tokie bankai, kurių reputacija yra tokia, kad jie per, per dideli, kad būtų galima leisti jiems žlugti, tokių bankų iš viso neturėtų egzistuoti. Tai toks mano vienintelis apgailėsavimas ir dėkuoju uždėmesi. Grazie per il gruppo. Ačiū. Pone Ford, ECR frakcijos vardu. Ačiū. Šiandien e, kalbame apie naujų bankų taisyklių tris e, dalis. Visų pirma, visuotinis pokytis, e, kuris leidžia spręsti praeities klaidas, kai žlugus bankui valstybės naudojo gelbėjimą mokesčių mokėtojų pinigais arba bankas bankrutavo. Dabar e, pereiname prie gelbėjimo privačiamis lėšomis ir tai reiškia, kad mokesčių mokėtojams nereikės padengti šių išlaidų, kad e, indėlininkai bus apsaugoti ir taip toliau. Taigi e, dabar pasaulis bus saugesnis ir tai yra didžiojo dvidešimtuko dėka. Dėkoju už šią naują globalią sistemą. Kita dalis yra indėlių garantijų sistema. Ir tikrai taip, kad yra taip, kad bankai turėtų padengti išlaidas, o ne mokesčių mokėtojai. Nes tie mokesčiai, kurie yra imami kartais, e, sudaro milžiniškas sumas, pavyzdžiui, 2 milijardai eurų. Svarbu, kad e, pavyko e, dabar e, pakeisti šią sistemą. E, ir e, trečioji dalis yra bankų sąjunga, kuri apjungs visus bankus. Aš suprantu, kad dėl padėties eurozonoje kai kurios šalis to norėtų, tačiau Junktinėje karalystė ir kai kurios kitos valstybės nėra eurozonos narės. Taigi džiaugiuosi, kad tarp valstybinėme susitarime yra numatyta, kad jeigu nedalyvaujame lėšomis e, neturime prisimti ir atsakomybės dalies. E, vyks dar gana sudėtingos dėrybos ir e, svarbu užtikrinti tinkamus tarptautinius susitarimus, tinkamą tarptautinį požiūrį ir reikia suprasti, kad nors kai kurios valstybės nori stoti į euros, eurozoną, kitos nebūtinai. Ačiū. Ačiū. E, dabar e, ponas Matijas, dvi minutės. Kai prasidėjo finansų krizė, pasaulio lyderiai deklaravo, kad reglamentuos e, finansų rinkas, kad gyvendins drastiškas priemonės, kad užtikrintų, kad tokia krizė nieko met nebegrįžtų. 20 6 procentų e, es BVP reikėjo, kad būtų išgelbėti bankai. Ir e, Europa turi sutvarkyti savo finansus. Mes dar to net nepradėjome. Ir bankų sąjungos projektas yra puikiausias pavyzdys, kaip nesilaikoma pažadų kaip e, nėra tinkamai kuriama Europos bankų e, sistema. Siekiama apjungti priežiūros funkcijas su visomis kitomis užduotimis. Tai nėra demokratinė institucija ir turbūt tai yra įtakingiausia demokratinė institucija pasaulyje. Čia e, yra steigiamas taip pat ir gaivinimo fondas, bet e, jis yra steigiamas tik aštuoneriems metams. Aštuoneri metai, na, per tą mhm. laiką daug kas gali pakeisti nuomonę. Negalime tikėti šiais pažadais, nors kai kurie sako, kad šiaip naujienos yra geros dėl viso šio paketo kad e, tai yra reformos, kurių mums reikia, kad e, Europa pasirinktų tinkamą kelią, bet mums reikia apskritai geresnės, tobulesnės finansų sistemos. Dėkuoju. Dabar ponas Paška, FT frakcijos vardu, vieną minutę. Ačiū, pirminkė komisijos nary. Mūsų šalyje bankų sektorius šiuo metu yra sveikas ir stabilus ir um, vis dėlto gali būti susidurima su svarbiamis problemomis. Bankų sektoriuje dominuoja bankų filialai, jų sistema ir uh, tai yra svarbus veiksnys, kalbant apie jų likvidumą ir patronuojančiųjų bendrovių likvidumą. Reikėtų užtikrinti, kad nebūtų bankai transformuojami į e, patronuojamasias įmonės į filialus ir kad e, likvidus turtas nebūtų perkeliamas e, kitur į trečiasias šalis nes e, kitaip e, mūsų sistema bus nestabili. Ir svarbu turėti omenyje tokias finansinės schemas, kurios gali turėti svarbių padarinių. Dėkuoju. Dabar ponios Sinclair nėra, galime pereiti prie kitų e, kalbėtųjų. Dabar ponia Wortman Kol pirmiausia. Prašom voorzitter vandaag is een historische dag in de geschiedenis van de economische en monetaire sąjungos. Mm, šiandien mm, yra svarbi diena e, bankų sektoriui, bankų sąjungos kontekste, e, valstybės institucijoms. E, bankų sąjunga yra visos sistemos kertinis akmuo ir e, jį padės Europos lygmenių ECB spręsti su bankai susijusias problemas. Žinoma, bankai atlieka svarbų vaidmenį ir mums, ir ekonomikai. Tarybos e, pozicija gruodžio mėnesį buvo nepatenkinama. Ir Svarbu e, stebėti pažangą bent jau pirmaisiais e, metais, e, stebėti, kaip pavyks vienodai taikyti taisyklės. Susitarę dėl šių dalykų užtikriname, kad ir investuotojai, ir akcininkai visų pirma padengtų visas išlaidas, o ne mokesčių mokėtojai. Tai užtikrins, kad akcininkai prisimtų daugiau atsakomybės ir nesiektų vien tik trumpalaikio pelno. Norėčiau padėkoti Mišeliui e, Barnie ir Eurogrupės vadovui e, mums visiems už tai, kad pavyko susitarti. Pirminkė, tai mano paskutinė kalba Europos e, parlamente ir noriu apžvelgti visą tai, ką pavyko nuveikti šešių, dviejų e, dokumentų e, rinkiniai, e, kiti dalykai, finansų sektoriaus teisės aktai ir čia kertinis akmuo, žinoma, yra bankų sąjunga. Manau, einama teisingu keliu, kad užtikrintume naują pasitikėjimą euro zona naujosiomis sistemomis. Žinoma, tai ir pareikalaus laiko, bet manau, kad einame teisinga kryptimi. Svarbu, kad Europos Sąjungoje valstybėse narise būtų įgyvendinama tai, dėl ko susitarta, tai yra būtina mūsų bendruomenių gyvenimui. Ir tikimės, kad tai e, padės atsigauti mažoms ir vidutinėms įmonėms, atsiras daugiau darbo vietų visiems ir ypač jaunimui. Ačiū. Grazie. <clears throat> Onorevoli. Dėkuoju. Dabar ponas Sančios prisėdo pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Šios kadencijos metu patvirtiname pranešimo dėl kapitalo reikalavimų, įsteigiama Europos bankų priežiūros sistema, kad e, išbristume iš krizės ir pasinaudotume Europos integracijos privalumais. Turime užtikrinti, kad nueitume ir toliau. Dabar svarstame pranešimus dėl indėlių garantijų sistemos ir bendros bankų problemų sprendimo sistemos. Tai yra tolesnis žingsnis į priekį, siekiant apsaugoti invest, e, indėlininkus ir mokesčių mokėtojus nuo finansų sistemos problemų. Tai yra labai svarbus reikalavimas bankų sąjungos veikimų, tai turėtų padėti išbristi iš užburto rato susijusio su valstybių skola ir privačia skola, sumažinti fragmentaciją ir e, pagerinti pinigų politikos perdavimo signalus. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, nes po bendro priežos mechanizmo sukūrimo mes e, dirbome kartu, kad sukurtume bankų gelbėjimo fondą. Šie veiksmingi Europos veiksmai paspartins pažangą ir ištikrins, kad e, parlamentas toliau dalyvautų teisėkuros procese, nes mums reikia e, dirbti toliau, rengiant struktūrinės reformas reikia užtikrinti, kad būtų sukurtas bendras mechanizmas indėlių garantijoms. Ne, turime dirbti toliau, e, reikia kurti toliau ir mokesčių sąjungą. Ačiū, toliau ponas Ole Šmit, pusantros minutės. Ne, pone pirmininkė, bankų sąjunga, ko gero, yra svarbiausias balsavimas per visą šią kadenciją. Nes sukūrėme stiprią priežiūros sistemą, stabilumo fondus ir indėlių garantijų sistemą. Pinigų sąjunga. E, iki pat, nuo pat pradžių buvo svarbus veiksnys, nes e, e, jį padeda mums susidoroti su nepastikėjimu. Buvo kalbama, kad euro sistemos nepavyks sukurti, buvo kalbama, kad Graikijai reikės išstoti iš eurozono, visi e, šie kritikai klydo. Reikėjo suprasti taip pat, kad Europos institucijos gali būti lemiamas veiksnys krizių metu. Aš noriu pasveikinti visus padėjusius susidoroti su šią krizę. Airija, Portugalija e, susidarojo su krize, Graikija jau vėl pradėjo e, skolintis finansų rinkoje. Stabilumas atgautas, tačiau reformos e, turi tęstis. Ponios ir ponai, man atrodo negerai, kad Švedija, Švedijai nenaudinga išlikti už eurozonos ribų, už bankų sąjungos ribų, nes tai menkina Švedijos ir įtaką Europos sąjungoje. E, čia yra mano paskutinė kalba šios kadencijos metu. Aš noriu tą progą padėkoti e, Jums, e, pirminkė, pirinkaujančiai valstybei, komisijai už puikų darbą ir tikiuosi, kad mano šalis įstos galų gale ir į pinigų sąjungą. Ačiū. Dabar ponas Gigoldas. Dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė pirmkaujančios valstybės atstovė, mėly kolegos. Bankų sąjunga be jokios abejonės yra didžiausias nuopelnas parlamente per šią kadenciją. Mes sukūrėme bendrą Europos priežiūros sistemą, dabar sukūrėme bendras taisyklės bankų problemų sprendimui. Tai turi užtikrinti, kad ateityje e, nemokesčių mokėtojai turėtų mokėti visas sąskaitas, o visą ekonominę atsakomybė atitektų tiems, kuriems tai priklauso. Tačiau reikia taip pat priminti dar e, finansų sandorių mokestį, kuris nėra įdėktas, neturime e, sprendimo tokiems atvejams, kai bankai yra per dideli ir nes jų problemų sprendimas e, bus vis tiek problemiškas. Na, gal reikia atskirti skirtingas na, bankų funkcijas. Todėl dar reikės e, dirbti su šiomis problemomis. E, ką padarė parlamentas? Mes e, siekėme, kad būtų skurtas europietiškesnis, demokratiškesnis modelis. Ir Ypač kalbant apie bankų problemų sprendimą, reikia žengti dėliais žingsniais, kad būtų pasiektas tarp vyriausybinis susidarimas, greičiai šalia šio teisės akto, kad nebūtų pažeistos e, tarybos taisyklės ir kad komisijai kaip sudarčių saugotai nereikėtų su to bandyti susidaroti. E, Labai gaila, kad už uždarų durų e, finansų ir ekonomikos komitetas e, dirba savo darbą. Ir e, mes parlamente norime tam pasipriešinti ir komisija turėtų tai žinoti. Ačiū toliau, ponas Streičiakas. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponios komisarė, ponios ir ponai. Taip, aš taip pat manau, kad bankus reikia bausti. Už tai, kad jie mieliau skolina vyriausybėms, o ne verslui, nes aišku, tai yra saugiau. Ir rezultatas yra visiškas e, žlugimas. Ponas Venizelos visai teisingai pasakė, bankų sąjunga turėtų atskirti vyriausybių skolą nuo e, bankų institucijų. Tačiau e, šie pasiūlymai automatiškai neprivers e, valstybių narių elgtis racionaliai. E, mes per vieną dieną nereformuosime to, ko neįmanoma reformuoti. Manau, kad bankų sąjunga šią prasme nėra teisingas kelias. Ačiū. Dabar ponas Huntis. Vieną minutę. Pone pirmininkė, prieš šešerius metus Matome, matome, kaip žlugo ekonominė sistema, paveikusi visų gyvenimą. Kažkaip pavyko rasti daug pinigų tuo metu, kai daugybė žmonių neturi darbo, spekuliantai tuo pasinaudojo, Graikija gavo memorandumą, metų metus e, trunkantį taupimo režimą. Kitose šalise taip pat e, kilo didžiulių problemų. E, visi Sarkozai ir Barosai Graikija paukojo ant bankų pelno altoriaus. Taryba, komisija, ECB ir šio parlamento dauguma bankų sistemai išrašė neapmokėt, tuščią čekį ir dabar bankų sąjunga sustiprins tiesiog tik tai zombių bankus ir e, finansinę sistemą, kur ir toliau kurs tik tai burbulus ir krizės. Ačiū. Elmer, e, un minuto. Dėkuoju toliau, ponas Helmer, vieną minutę. Gerbima pirmininkė, pasiūlymai, kurio šiandien svarstome, nėra tinkami euro, eurozonai ir yra netinkami ir platesnė Europos Sąjungai. Be garantijų sistemos nėra tinkamos bankų sąjungos. Suprantama, kad vokiečiai nenori prisijungti prie šios sistemos, nes tuomet jie turėtų mokėti e, eurozonos bankams kitoms, kitoms šalimis. Ir Europos sąjungo negalės išlaikyti Londono kaip uh, tam tikros ba bankų e, finansų mazgo. Ir bankų reglamentas buvo taikomas euro krizės metu, tačiau tai neduoda jokios naudos. Pati blogybė sklypi eure kaip valiutoje. Nusenę Europos e, lyderiai nesugeba priimti naujovių, nesugeba priimti naujų pasiūlymų, uh, ir jaunimo patiktų idėjų. Manau, kad to jau pakanka laikas atsisakyti euro. Uh, Mr. Elmar, there is a... Ačiū, pona Elmer. Mėlynoji kortelė. Mr. Helmer. Pone Helmer, jeigu jūs manote, kad šie pasiūlymai yra tokie netinkami ir neprimtini, uh, Kodėl jūsų frakcija nesugebėjo dalyvauti nei viename iš šimtų dėrybų susitikimų, kurie vyko per pastarosius penkerius metus? Tokiais svarbiais klausimais, kaip atgaivinti mūsų žlungančią bankų sistemą. Kodėl jūs laukėte iki paskutinio posėdžio šiame parlamente ir tik tuomet pasivarginote išsakyti savo nuomonę? Well, thank you, Vicky. It's... Ačiū, Viki. Visada įdomu išklausyti tavo nuomonę. Kai esame mažoje frakcijoje kaip mūsų, tai yra euroskeptikų e, grupė, ir kai mes prieštaravome ES projektams, mes negalime stebėti kiekvieno posėdžio atskirai, kad ir koks savus jis būtų. Aš dėkuoju už išsakytą e, nuomonę ir už Viki pateiktą klausimą. Grazie, onorevole Gozė, due minutės. Dėkuoju, ponas Gozė, dvi minutės. Merci, madame le président. Ačiū pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, tarybos atstovai. Man labai malonu konstatuoti, kaip ir dauguma iš mūsų, išskyrus keletą dis, disonansiškai skamačių pasisakiusių, mes džiaugiamės tuo pasiūlymu ir džiaugiuosi tuo, ką išsakė e, komisaras, šis darbas iš parlamento ir tarybos pusės politinę valią pavertė labai veiksmingų projektų siekiant sustiprinti Europą. Mes džiaugiamės pastangomis visų, kurie prisidėjo, kad šis e, teis, teisės aktas buvo pare, būtų pabaigtas iki šios kodencijos pabaigos. Me, tikrai e, teisės aktas yra ekonomiškai labai sudėtingas ir bankų sąjungos ramstis, bankų priežiūros mechanizmas, bankų pertvarkymo mechanizmas ir, ir rezoliucijos fondas, taip pat e, indėlių garantijų sistema. Visą tai ypatingai svarbu sustiprinant Europos piliečių pasitikėjimą bankų sistema ir visą šį e, parlamentarų darbą karavo būtent šie dokumentai, kurie leidžia stabilizuoti finansų sistemą, išvengti naujų sisteminių krizių ir e, sukurti ir stabilizuoti bankus taip, kad jie pasitarnautų ekonomikai. Kalbant apie priežiūros mechanizmą arba naštos pasidalimo principą ir indėlių garantijos principą, visa tai yra bendros mūsų valios vaisiai, pasiektas rezultatas. Tai leiks rasti geresnius sprendimus. Ir jūs, gerbiamas komisarė, didžiulę, didžiulį indėlį įnešėt ieškant šių geresnių sprendimų. Ir už tai noriu jums ir padėkoti. Grazie, onorevole Beres, un minuto. Dėkoju toliau, ponė Peres, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, dėkoju tarybos atstovui komisarui. Europos Sąjunga patyrė nedarbo lygį 26 milijonai e, darbo neturinčių asmenų ir tikrai finansų, viešųjų finansų padėtis yra e, ypatingai sunki. Ir štai mes priemame teisės aktus, kurie ypatingai svarbus, kalbant apie tris ramščius Mano kolega Okmark savo pranešime išsakė daug problemų susijusių su bankų sunkumais ir su restruktūravimu bankų veiklos. Yra svarbu, kad indėlininkai ir e, mokesčių mokėtojai nebūtų toje pirmoje linijoje mokančiųjų tam, kad būtų galima išgelbėti bankus. Čia reikėtų dabar jau kreiptis, čia jau bus kreipiamas į akcininkus ir į kreditorius, kurie turės gelbėti bankus savo lėšomis. Peter Simon kalba apie uh, indėlių garantijų sistemas, kurios bus uh, harmonizuotos, suderintos ES um, metu ir septynios dienos bus laik, uh, skirtos mokėjimams ir tai jau tapo tikrovė. Ir paskutinis, taip pat svarbus dalykas, Eliza Ferira, mano kolegė, kovojo, taip pat šioje srityje aš noriu paremti ją, parodyti, kiek galima daug pasiekti e, frakcijoje, siekiant demokratijos, siekiant sutvirtinti europinę dimenciją. Tai leid, leido mums sukurti tikrą faktinę bankų sąjungą ir e, nutraukti ryšį tarp e, bankų krizių ir valstybės įsiskolinimų. Tai leis mums spręsti realias problemas susijęs su mūsų e, piliečiais, su investitoriais ir dėkoju uždėmesi. Grazie, onorevole Klute. Un minuto. Ačiū. Dabar ponas Klutė, vieną minutę. Ačiū, pirminkė. Visų pirma, norėčiau pabrėžti tai, kad mūsų nuomonė bankų sąjunga yra svarbus žingsnis teisinga linkme. Jeigu norime ir ateityje turėti bendrą valiutą, turime tinkamai reglamentuoti bankų sektorių, tinkamai gyvendinti politiką šioje srityje, kad um, atsikratytume krizės padarinių. Bet norėčiau sakyti ir kritinių pastabų dėl bankų sąjungos, dėl gaivinimo fondo. ateityje siekiama sumažinti mokesčių mokėtojų išlaidas, gelbėjant bankus ir e, žinoma, reikia, kad būtų pakankamas finansavimas skiriamas šioms problemams spręsti ir tikiuosi, kad pavyks vis dėlto tai užtikrinti ir tinkamai dirbti toliau. Bet um, svarbu dar nepamiršti bankų, kurie yra per dideli, kad žlugtų, kad galima būtų leisti jiems žlugti. Reikia dar spręsti jų problemas, jos dar nėra išspręstus ir tikiuosi, kad pavyks rasti kokį nors sprendimą. Ačiū. Dabar ponas Ferber, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nary, kolegos. Po penkerių metų šios kadencijos galime didžiuotis e, tuo, kad mums pavyko nuveikti tai, ką žadėjome savo piliečiams 2009 metais. Mums pavyko sukurti stabilę rinką, užtikrinti, kad e, mokesčių mokėtojams netektų e, dengti visų išlaidų susijusių su krize, jeigu tokia dar kartą atsitiktų. Šiandien balsuosime dėl daugelio e, finansų rinkos e, reglamentavimo e, teisės aktų ir mes, kurdami bankų sąjungą, darome labai svarbų žingsnį, užtikrindami, kad bankų sektorius pats prisimtų visą riziką, kad nemokesčių mokėtųjų pinigais bankai būtų gelbėjami. Mm. Manau, kad e, tai yra didžiulė šios kadencijos sėkmė, kad pavyko mums e, visiems kartu dirbti ties šiais e, teisės aktais. Dar dėl finansų rinkų reglamento, dėl MIFID pranešimų norėčiau kai ką pasakyti, nes šiandien balsuosime dėl to. Tikrai vyko nemažai dėrybų ir su ponu Barnie Daugeliu atveju e, teko dėrėtis ir atrodo jau pasirinkome sprendimą, kuris leis užtikrinti tam tikrą ateities modelį, kurio galėsime naudotis e, ateityje. Dėkuoju. Ačiū. Dabar ponas Domeničiai. Pusantros minutės. Dėkuoju. Pirminkė, tai paskutinė šios kadencijos plenarinė sesija Strasbūrė. E Taigi, manau, galima būtų įsakyti bendro pobūdžio pastabą dėl bankų ir ekonomikos pasiūlymų, kuriuos siekiame įgyvendinti. Ar galime pasakyti, kad esame patenkinti? Ir taip, ir ne. Yra ir gerų dalykų, ir tai buvo akivaizdu iš šiandien pasisakysiu kolegų žodžių. Galima būtų apskritai sakyti, kad Darbas nuveiktas gaivinimo, pertvarkymo, indėlių garantijų sistemos srityje e, atnešė teigiamų rezultatų, e, padės apsaugoti mokesčių mokėtojus, tačiau dažnai būna taip, kad visa tai, kas, dėl ko susitarta, e, yra įgyvendinama labai lietai. Tikiuosi, kad pavyks tinkamai e, užbaigti šį projektą, atskirti investicijas e, nuo bendrų srautų ir galbūt e, prie to galėsime perėti jau kitos kadencijos metu, užbaigti šį procesą. Mums reikia geresnės struktūros tam, kad kontroliuotume tai, ką veikia bankų vadovai. Taip pat turėtume daryti skirtumą tarp didelių, stambių ir nedidelių vietos kooperacinių bankų siekiama užtikrinti finansų sistemos saugumą ir stabilumą, tai naudinga visą visuomenį, kaip sakė um, Benjaminas Franklinas, e, geriau užsimti prevenciją nei spręsti problemas vėliau. Ačiū. Dabar ponia Padimata. Dėkuoju pirminkė. Manau simboliška, kad paskutinėje plenarinėje sesijoje baigiame tvirtinti svarbius aspektus susijusius su bankų sąjunga, e, gaivinimu, pertvarkimu, su atitinkamu fondu, priežiūros mechanizmu. Tai užtikrins, kad nebebūtų susiskaldimo šiame sektoriuje visoje Europos Sąjungoje. Jeigu bus gyvendinamos vienodos skaidrios taisyklės, tai reiškia, kad mokesčių mokėtojai bus apsaugoti, jiems neteks padengti visų, visų išlaidų. Taip pat tai yra geras likvidumo pagrindas, geras ekonomikos pagrindas, visa tai yra labai svarbu ir labai džiaugiuosi tais laimėjimais kuriuos pavyko pasiekti pirmininkaujančiai Graikijai. tai, kad bankų sąjungoje yra trečiasis ramstis, to taip pat neturėtume pamiršti, tai yra labai svarbu. Kalbu apie vieną bendrą indėlių garantijų sistemą Europos Sąjungoje. Ir tikiuosi, noriu palinkėti komisijos nariui Barnėjai pasveikinti nuveikus tokį didelį darbą ir tikiuosi, kad kita komisija, kitos sudėties komisija prates jūsų darbą ir toliau dirbs ties šiuo labai svarbiu bankų sąjungos ramščiu. Ačiū toliau, pane Tysen, pusantros minutės. Pane pirmininkė, komisarė, kolegos, kas būtų pagalvojęs e, šios kadencijos pradžioje, kad šiandien mums mes mūsų paveikti dėl bendro bankų problemų sprendimo mechanizmo, priežiūros sistemos ir indėlių garantijų sistemos. Mes išskėlėme tokią užduotį ir galime didžiuotis savo pasiekimais. Aišku, kad e, mums reikia konkrečių rezultatų. Dabar turime ambicingą, tačiau e, įmanoma įgyvendinti planą. Tam reikia didžiulio bendradarbiavimo tiek parlamente, tiek bendradarbiavimo su taryba ir na, taryba, komisija ir taryba, ypač su komisaro Barnyje komanda. Mums e, pavyko nu, panaikinti ryšį tarp nukirsti tą ryšį tarp viešųjų ir privačių skolų ir sukurti stabilesnę sistemą, užtikrinant, kad bankų problemos būtų sprendžiamos be mokesčių mokėtojų pinigų. E, tai aišku yra daugybė naujų taisyklių, e, kurios atveria naujas perspektyvas na, ir bankai turės dirbti su realia ekonomika, kad e, užtikrintume tvarų augimą ir būtų kuriamas darbo vietos. Ir aš norėčiau padėkoti visiems už bendradarbiavimą, nes būtent bendro darbo dėka mums pavyko pasiekti šio rezultato. Ačiū, ačiū toliau ponas Karas. E, komisarė, kolegos mes tai padarėme. Mes ištesėjome žodį, baigėme tikrai didžiulį projektą, kuris padės išbristi iš krizės. Tai yra naujas žingsnis Europos integracijos e, linkme ir nauja, nauji saugikliai ES piliečiams. Bankų sąjunga yra draudimas užtikrinant, kad mokesčių mokėtojams nereikės apmokėti E, sąskaitų, jeigu bankrutuoja bankas. E, dabar turėsime stabilesnius ir atsparesnius bankus. Naujai kapitalo reikalavimai nustatė taisyklės ir standartus visiems bankams. Bendra priežiūros e, sistema ECB rankose užtikrins, kad visi laikytus vienodų reikalavimų, bus daugiau didesni pajėgumai reaguoti greičiau, sprendžiant bankų sistemas. Ir taip užtikriname e, mažuosius investuotojus, kad jie būtų apsaugoti iki 100 tūkstančių eurų sumai. Tai yra svarbi indėlių garantijų sistema. Ir toliau pradėsime kurti bankų problemų sprendimo fondą. Taigi vienas svarbiausių mūsų darbo tikslų yra pasiektas. Daugiau mokesčių mokėtojų pinigai nebus naudojami išgelbėti silpnus bankus. Komisarė, pagal Bazrau trečiąjį reglamentą taip pat turime taisyklės dėl bankininkų premijų. Kovo ketvirtą dieną jūs parengėte deleguotą į aktą šią temą. Nu, jūs ten nustatote kriterijus. E, mes e, teisės e, aktų, kuriai esame nustatę aiškės taisyklės ir tikimės, kad priežiūros institucijos bei komisija viską darys, kad tas taisyklės įgyvendintų. Taigi mūsų nuomonė, jeigu bankui atrodo, kad asmuo neprisima e, rizikos pagal reglamentą, e, vis tiek jis turi apie tai pranešti atitinkamos institucijoms. Dėl jūsų pasiūlymo kyla didžiulis klaustukas. Mes nenorime, kad atsirastų jokių spragų, mes jų netoleruosime. Mes norime, kad bankininkų premijų reglamentas būtų gyvendinamas tinkamai, kaip ir buvo pažadėta. Norėčiau išgirsti jūsų aišku pareiškimą, kad šis klaustukas e, iš kabantis dabar prieš mūsų akis, išnyktų. Ačiū. Toliau panas Tolojanas. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu pasveikinti visus pranešėjus, rengusius šiuos labai svarbius dokumentus, kuriais užbaigiama kurti bankų sąjungą. Taip pat noriu pasveikinti tarybą bei komisiją, ypač komisarą Barnyje už visas e, jo įdėtas pastangas tiems, kurie vis dar netiki ES gale ir sugebėjimus spręsti savo problemas, noriu priminti tai, kas parašyta Šumano deklaracijoje, nuo kurios ir prasidėjo dabartinė ES. Tai yra vieninga Europa neatsiras per naktį remiantis e, kažkokiu vienu planu, bet mažesniais e, laipsniškai žingsneliais, kurie padės sukurti solidarumą de facto. Aš tikiuosi, kad e, naujosios kadencijos metu bus pritarta EPP pasiūlymui pakeisti Europos veikimo sutartį, kad visa pažanga pasiekta kuriant ekonominę bankų ir pinigų sąjungą būtų išsaugota ir mes e, eitume vis arti e, glaudesnės sąjungos linkme. Ačiū. Ponas Fajo, pusantros minutės. Gerbiamas pirmininkė, šiandien plenarnėje sesijoje mes tikrai išgyvename istorinę dieną. Tai yra diskusija dėl bankų sąjungos Ir taip pat mes balsuosime iš daugybę ypatingai svarbių teisėkuros dokumentų. Aš norėčiau man skirtą laiką panaudoti pasveikindamas Europos komisiją, komisarą Bernie, pirmininką Baroso. Noriu padėkoti visus, kurie dalyvavo uh, siekiant tokios sėkmės šioje srityje. 2009 metais vienas iš mūsų pažadų buvo toks, kad mes nebeturime leisti mokesčių mokėtojams – mokėti už tas problemas, kurios iškyla bankų sektoriuje. Šiandien mes pasiuntėme labai aiškę žinę. Mes verčiame naują puslapį ir bankų sąjungoje yra tas pozityvus atsakas ES lygių, kuris palengvins įmonių gyvenimą, bus mažiau mokama palūkanų už paskolas ir taip toliau. Tačiau mes turime ir kitų iššūkių. Mes turime tinkamai apginti ir apsaugoti indėlius. Turime įgyventyti tinkamas indėlio apsaugos sistemas tam, kad kitos naujos sudėties e, Europos parlamentas galėtų dirbti toliau. Tai paskutinė mano kalba kaip europarlamentaro, bet aš tikrai stengsiuos kad ir kitos kadencijos parlamentas galėtų dirbti tinkamai, siekiant apsaugoti indėlius. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie yra šioje salėje, už jų, jūsų nuveiktą darbą Europos labui, už visas pastangas per e, šią Europos parlamento kadenciją. Aš tikrai manau, kad mes labai reikšmingai pageriname situaciją. Ačiū. E Ačiū, ponia Hubner. Pusantros minutės. Yes. Yeah. Thank you. Ačiū, komisarė kolegos. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje veikloje, kurie padarė įmanomą šiuos du teisės aktus, padarė realybę. Tai yra labai svarbu ir aš noriu padėkoti, kad jūs stengiatės uh, apjungti uh, bendrąją rinką. Ir sprendimų priimimo procese indėlė bus apsaugoti valstybėse narėse ir tas bendras fondas suteiks galimybę e, skolintis finansų, finansų rinkose. Man taip pat malonu, kad nediskriminacijos principas leis tinkamai naudoti šią sistemą skubus vieno fondo kūrimas taip pat yra gera žinia. Tai sustiprins demokratinį legitimumą, kurį mes įtraukėme šią sistemą. Ir galtinis komentaras dėl BLD. be happy that we have managed to balance the home host relationship. I rest Aš manau, kad SRM ir EBRD leis ES padaryti didžiulį šuolį į priekį, kalbant apie finansų stabilumą. Ir tai yra labai svarbi sąlyga užtikrinant ekonomikos augimą. Grazie. Onorevole Langen, un minuto e trenta. Ačiū, ponas Langen, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti vidaus rinkos komisarui, padėkoti už jo puikų darbą per penkerius metus. Aš puikiai prisimenu jo pirmtaką poną Makryvį. 15 kovo 2009 metais pirminis pasiūlymas, pats pirmasis pasiūlymas buvo pateiktas iš komisijos. Aš noriu padėkoti Barnie. Dankbar, äh, dass insbesondere was in Abwicklung. Ypač yra svarbus äh, bankų pertvarkymo fondas Ir tokio teisinio pagrindo norėjo didžioji dauguma e, e, Europos parlamentarų. Bankų pertvarkymo fondas neišspręs praeities problemų, tik ateities problemas, o praeities problemas turės spręsti e, nacionaliniai, nacionalinės institucijos. Ir būtent joms nepadės šis pertvarkymo fondas. Man malonu, kad indėlių garantijų sistemos buvo apjungtos, suvienytos, bet vėlgi tai nėra europinė sistema. Yra e, šalių, kurios naudoja skirtingas taisyklės ir gali, gana sunkiai joms gali sektis padėti žlungantiems bankams. Europos centrinis bankas pareikalavo, kad būtų e, atliktas e, testas nepalankiausiomis sąlygomis, tačiau tai nėra panacėja. Ačiū. E, ora, e, ci sono gli oratori che hanno... Dėkuoju. Dabar bus spontaniški pasisakymai, norėtų kalbėti dešimt narių, suteiksiu žodį visiems, bet prašysiu laikytis vienos minutės kalbėjimo laiko, pane Maginas. Ačiū pirminkė. Dėkuoju kolegos Gunar, Marian Korin ir kitiems, e, kuriems pavyko įveikti visas e, kliūtis ir laimėti. Krizė tikrai buvo didžiulė, ji buvo žiauri šeimoms, ekonomikai, politikai, viskam Europos Sąjungoje. Neturėtume pamiršti skaičių. Eirijos kontekste ne, nepamirškime, kad mūsų mokesčių mokėtojai prisijėmė visą smūgį ir tikimės, kad ateityje to nepasikartos. Kalbu apie 64 milijardų sumą. Turime pasiekti susitarimą Ir turime užtikrinti, kad susitarimas, kuris buvo pasiektas 2012 birželį, būtų įgyventinamas ir kad būtų laikomasi duotų pažadų. Džiaugiuosi, kad jūsų komisijos nariai darbas, jūsų kalbos apie etiką ir tai jau ne pirmą kartą pakeitė požiūrį šiuose rūmuose, šiuos klausimus ir tikiuosi, kad ateityje mums pavyks dar labiau įtvirtinti padarytą pažangą. Ačiū dabar, ponas Keli, vieną mintį. Ačiū pirminkė. Kaip buvo pasakyta, e, šie sprendimai yra labai svarbus Europos Sąjungai, nes baigiame savo penkerių metų darbą, kadenciją ir norėčiau padėkoti visiems ir ypač komisijos nariui Barnie tikiuosi, kad jo darbas bus pratestas ateityje, nes jis tikrai puikiai padirbėjo. Norėčiau dar pabrėžti tris dalykus. Indėlių garantijų sistema yra labai e, svarbi indėlininkams, kad jie pasitikėtų bankais. Apribotos premijos, kurios yra išmokamos bankų vadovams. Tai irgi yra svarbus laimėjimas. Taip pat minėtas klausimas susijęs su bankais, kurie yra per dideli, kad galima būtų jiems leisti žlugti. Ir um, e, kalbėta apie labai elegantiškai tinkamą sprendimą ir aš jiem pritariu. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Plenkovič. Dėkuoju. Pirminkė. Noriu padėkoti komisijos nariui Barnie už visą jo nuveiktą darbą krizės laikotarpiu ir taip pat noriu padėkoti abiem pranešėjams. Tai buvo dvi teisėkuros iniciatyvos, kuri leido mums baigti kurti bankų sąjungą. Galbūt šiek tiek e, nuolat vėluojame, tačiau ši sistema galbūt leis mums e, šiek tiek užbėgti už akių problemoms, e, užsimti prevenciją ir padėti piliečiams juos labiau apsaugoti tais atvejais, jeigu bankuose kiltų problemų. Manau, kad gyventinant šiuose direktyvose numatytas priemonės, galėsime sustiprinti užtikrinamą apsaugą ir padidinti pasitikėjimą finansų įstaigomis. Ačiū. Dabar ponia Sprenegast. Ačiū pirminkė. Kolegos, norėčiau padėkoti kolegai Ferreira už nuveiktą darbą. Kaip e, sakė e, kolegė, tikrai e, kalbėta apie didžiulės sumas, kurios sudarė 40 procentų mūsų BVP. Ir tikrai reikėtų kurti atsargiau veikiančią, stipresnę bankų sistemą Europos Sąjungoje dabar turime jau naujas vienodas taisyklės, kurios leis tinkamai prižiūrėti bankus ir juos kontroliuoti. Tai labai svarbus teisės aktai, kurie yra e, patvirtinti šios kadencijos metu ir aišku, norėčiau, kad jie būtų baigti tvirtinti anksčiau, bet ir dabar tai yra labai naudinga. E, taip pat e, bus sukurtas bankų gvinimo ir pertvarkymo fondas bendrasis, kuris taip pat bus labai naudingas. Ačiū. Ačiū dabar ponas Manka. Ačiū. 2006-aisiais e, socialistai buvo pateikę priemonių pasiūlymus, kaip išbrysti iš e, krizės, bet Europos parlamentas, euroskeptikai atmetė tuos pasiūlymus, e, teikdami, kad rinka pati įspręs savo problemas. To nebuvo ir tas problemas vis dėlto teko spręsti. galiojo taisyklės, pagal kurias e, visas pelnas atiteko bankų vadovams, o išlaidas turėjo dengti visi. Dabar susitarta dėl naujų taisyklių, kuriomis bus apsaugoti indėlininkai, e, kurios užtikrins, kad bankų sistema būtų stabilesnė. E, nebebus taip, kad bankai naudotųsi tik valstybės lėšomis, kai patiria problemų, dabar bus kitai bankai prisims didesnį atsakomybę patys. Ačiū dabar ponia Papadopulo. Didinė vdomada. Pone pirmininkė, šią savaitę Kipre švenčiame Velykas. Tuo pat metu čia Strasbūre svarstame penkerius kadencijos metus, ką per juos pasiekime ir ko nepasiekime per ekonomikos krizę. Šis kontekstas yra gana e, apgailėtinas žvelgiant iš Kipro pusės, kalbant apie sisteminės rizikos klausimą. Visi šie pasiūlymai na, pavirs teisės aktais. Kalbama, kad čia yra skirta ateičiai, tačiau kaip su tokiamis šalimis kaip Kipras, kurios susidūrė su problemomis ir turėjo pereiti visas, visus kryžiaus kelius per praėjusią laikotarpį. Gerai žvelgti į ateitį, tačiau nereikia pamiršti tų, kurie kenčia dėl praeities klaidų. Ačiū. Toliau pane Tomasić. Važna je za budućnost jedinstvenog tržišta, ali držim da nikako ne bi trebalo. Finansinio sektoriaus stabilumas yra svarbus Europos rinkai, e, tačiau reikia kalbėti ne vien apie mokesčių mokėtojų apsaugomą, reikia apsaugoti ir įmonės. Tokia politika leidžia bankams naujas skolas prisimti ir tai nepadės užtikrinti finansinio stabilumo. Mes pirmiausia turime mm, gelbėti mūsų piliečius ir mokesčių mokėtojus, kurie turi dėja mokėti iš savo kišenės. Dėl to aš manau, jog turime kalbėti ne vien apie e, bankų pertvarkymą, bet kalbėti ir apie valstybių narių biudžeto stiprinimą. Grazie, onorevole Vulžanič. Ačiū. Ponas e, Ujaničius. Valjda povijesni dan kad kažemo da račune moramo. Taip, viskas tarsi tinkama linkme einama, bet tai nėra istorinė diena. Nes skolas turi išmokėti tie, kurie tas skolas ir sukėlė. Čia kalbam apie neatsakingą bankų elgesį, ypač kalbant apie bankų kredito e, politiką. Ir būtent mokesčių mokėtojai turėjo mokėti už bankų klaidas, bet tai turi pasikeisti. Ir būtina įgyvendinti, kad bankai liktų atsakingi kiekviena valstybė narė, kad jie galėtų disponuoti mūsų pinigais, kurdami kažkokius savo virtualius pinigus, kurie iš tikrųjų ir neegzistuoja. Tai nėra priimtina tokia bankulų veikla. Mes tikimės, kad būsimasis Europos parlamentas ir toliau dirbs tinkamą linkmę. Ačiū. Grazie, onorevole Salavrakos. Ačiū, toliau panas Lavrakos. Pone pirmininkė, pozityvų yra tai, kad ES lygmenių dabar turėsime minimalias indėlių garantijas mažesniems indėlininkams. Manau, kad tai yra geros pastangos, tačiau faktas yra tai, kad e, už krizę neberteks mokėti mokesčių mokėtojams. Tačiau neteks už tai mokėti ir akcininkams, nepaisant to, ką kalbame čia. Turime pripažinti faktą, kad susidurime ir su pinigų krize. Todėl reikia atpalaiduoti pinigų politiką, mums reikia mm, stipraus e, euro, kuris susijęs su daugelio valstybių narių konkurencingumu. turime nepamiršti to, kas įvyko per šį e, laikotarpį ir euro bei dolerio santykiui. Noriu padėkoti komisarui Barnie už visą darbą, už visas pastangas, e, svarstančios labai sudėtingus dokumentus. Ačiū. Ačiū toliau, ponas Morganti. Ačiū pirmininkė kalbama, kad per krizės metu reikia išpirkti ir gelbėti bankus, nes tai, tai paveiktų visus, visą ekonomiką, tačiau pasiekėme e, kritinį tašką, nes bankai yra per dideli, kad šluktų visuomenė ir, ir mokesčių mokėtojų pinigai panaudoti ne, gelbėti bankus. Dabar sakoma, kad e, akcininkai turės juos gelbėti. turime būti drąsesni ir gyventyti šias priemonės anksčiau ir aiškiai atskirti bankų e, veiklas pagal glaso stygelio aktą, e, kuris pritaikytas Junktinėse valstijose. Bankai turi užsiimti bankininkystę. Jie turi rūpintis visuomenės indėliais ir investicijomis, investuoti į realią ekonomiką. Visos priemonės skirtos spekuliuotis finansų rinkose neturėtų vykti panaudojant mūsų pinigus. Ačiū dabar komisijos narys Barnie, prašom. Ačiū pirmininkė. Tikrai mes nuėjome labai ilgą kelią, nuėjome jį kartu 28 valstybės narės. Ir tai nėra atsitiktinis dalykas. Tai buvo savanoriškas darbas, bent jau iš mano pusės, iš jūsų taip pat. Vyriausybių pusės mes visi kartu dirbome, siekiant suvienyti bendrą rinką. Ir Sitis yra tikrai didžiulis finansų centras, taigi ilgas kelias, kuris prasidėjo Kai kas apgalėstavo, kad pernelik vėlai buvo imtasi kurti bankų sąjungos, bet buvo ir kitų prioritet anksčiau - sukurti tris institucijas e, priežiūros institucijos, Europos centrinį banką, kitas institucijas. Apie tai kalbėjo ir Piteris Skinneris, ir ankstesnis kolega, kuris buvo pranešėjęs. Ir po to mes labai greitai per mažiau nei dviejus metus kūrėme eurozoną ir tie, kurie norėjo, galėjo prisijungti prie tos bankų sąjungos, pavyzdžiui, Švedija. Ir iš tiesų eurozonos stabilumas arba nestabilumas, kai matėme krizės akivaizdoje, visa tai yra susijęs su visos ES stabilumu ar nestabilumu. Europos bankų sąjunga yra svarbus žingsnis ir Marian Tison kiti labai daug dirbo Ir ypač buvo pasveikinta, e, pasveikintas vaidmo, kurį nu, nuveikė Graikijos merkaujantį valstybę. Taip pat e, Europos centrinis bankas suvaidino labai didžiulį vaidmenį visose dėrybose, tiek pirmininkas, tiek vicepirmininkas Europos centrinio banko. Struktūra turinti bendras taisyklės, stengiantis išvengti, kad piliečiai ar mokesčių mokėtojai mokėtų už bankų nesėkmės. Gunnar Otmark apie tai taip pat kalbėjo. Taip pat tos, tos taisyklės yra atsargios, e, jos yra struktūriškos, jos užtikrina e, garantijas. Ir Bogarbals apie tai kalbėjo. 8300 e, Europos bankų buvo sukurtos labai protingos atsargios taisyklės, stengiantis išvengti rizikos, užtikrinant tinkamą priežiūrą, uždėtant atsakomybę. Ir svarbiausias atsakomybės e, bruožas yra skaidrumas. Mes tarsi į dienos šviesą iškėlėme visus šios klausimus, užtikriname skaidrumą. Maginės kalbėjo apie uh, moralę ir etiką. Būtina tuos žodžius pagrysti teisės aktais, įstatymais. Kai aš kalbu apie piliečius, apie etiką, apie, apie moralę ir apie riziką, ir aš atsakysiu europarlamentarui, kuris kalbo apie techninius standartus dėl kompensavimo. Aš pritariu jūsų pasiektam susitarimui dėl kompensavimo, dėl techninių standartų ir atitinkamų taisyklių. Ekon komitete buvo diskusijos šią temą ir aš pritariu Euro, Europos parlamento reikalavimams, kad būtina tas taisyklės įgyvendinti kad mes vienodai aiškintume techninius standartus. Ir e, ponas Karas tą patvirtino ir oficialių laiškų. Tai yra pavyzdys, kad piliečiai išgirdo atsaką, atsaką iš jūsų kaip iš europarlamentarų ir jūs tą atsaką sugebėjote pateikti piliečiams remdamiesi komisijos ir tarybos darbų. Mes negalime visko leisti, kai yra leidžiama viskas, finansų pasaulis, kaip sakė ponas Guzės, jis pasitarnavo realiosios ekonomikos kūrimui. Mes daug dirbome. Ir aš, kai kalbu apie piliečius, apie mokesčių mokėtojus, kuriuos norime apsaugoti, noriu priminti keletą teisinių dokumentų, kuriuos parengėme būtent piliečiams – Indėlių garantijų sistema, PRIPS, ponia Beres, bankų kodeksas, taip pat aš džiaugiuosi savo kolega, kuris labai atidžiai dirbo prie šio e, teksto. Investuotojų garantijos Ole Schmidt. Kiti dokumentai Tie teisės aktai skirti mūsų piliečiams, jų kasdieniam gyvenimui. Piliečiams, kurie nukentėjo dėl skaidrumo stogos, dėl manipulacijų, dėl atsakomybės tolos. Mes turime ginti savo piliečius. Ir be to, gerbiama pirminkė, mums vertė porą minučių skirsti tam, kad primintumėm visą tą darbą, visą sektorių. Jean-Paul Gauze tekstas išvestinės finansinės priemonės, taip pat dėkoju pranešėjui ir, ir jo vertinimui. Tas sektorius finansiniam pasaulyje mm, apima milijardus eurų, tūkstančius milijardų eurų. Finansų e, rinkos. Farbė priminė šį tekstą manipulacijų kontroliavimas. Kai kurie bankininkai netgi yra patekę į, kilimą, į kalėjimus dėl nesažiningų manipulacijų. Komisaras vardina konkrečius dokumentus ir juos parengu, pranešimus parengusių pranešėjų pavardės. Dėl finansų konglomerato ponas Stanoje. Ir dar pridursiu du tekstus, kurie svarbus vidaus rinkos požiūriu. Tekstai, kurie, teisės aktai, kurie leidžia paspartinti ekonomikos augimą. Ponios Jubner parengtas pranešimas ir Europos fondos socialinėms įmonėms, tai yra sektorius, kurie kūrė darbo vietas. Taigi visas šis darbas, aš norėjau vis paminėti visus pranešėjus, nes kartu dirbo su taryba, su komisija, su vertėjais žodžiu, visi įdėjo savo indėlį ir darbas nėra baigtas. Aš daugeliu iš jūsų linkiu sugrįžti į šią asamblėją ir toliau tęsti darbą, kalbant apie ilgalaikį finansavimą. pono Baltasarį pranešimui apie bankų struktūrinės reformas toliau reikėtų kalbėti. Žinau, kad tas teisės aktas buvo vėlyvai parengtas, aš pripažįstu tai. Tačiau visi teisės dokumentai, kurie e, yra horizontalaus, horizontalaus pobūdžio, kurie liečia 8300 bankų Europos Sąjungoje, visi tie teisės aktai buvo labai išsamei parengti ir uh, patvirtinti. Ar to pakanka? Aš galėčiau pasakyti taip, to pakanka, jeigu tie teisės aktai bus pritaikyti didžiai daugumai bankų ir jeigu jais bus vadovaujama. Atsakymas būtų ne, jeigu didžiausi bankai nesilaikytų tų taisyklių, jeigu ir tai sukeltų problemų Tai turi būti sisteminis požiūris visai Europos Sąjungai. Ir ta paskutinė mm, struktūrinė reforma yra ypatingai svarbi. Ir jeigu piliečiai norės, daugelis iš jų sugrįš į Europos parlamentą ir galėsite toliau vykdyti šią reformą. Aš tikrai tyčiai stebėsiu šį procesą, nes labai svarbu uh, tinkamai valdyti riziką ir drausti spekuliacinę veiklą Tokia veikla tikrai negali būti jokių būdų pateisinta nei bendrų požiūrių, nei kalbant apie ekonomikos augimą iš didžiųjų bankų pusės. Būtina tinkamai taikyti šį teisės aktą, žiūrėti, kaip jis įgyvendinamas, jeigu reikia koreguoti teisį, iš dalies keisti, gerinti ir sukurti vienodas veiklos sąjunga, sąlygas, vienodas veiklos sąlygas visiems remiantis G20 grupės sprendimais. Taip pat mes ir su Amerik partneriais e, amerikiečiais kartu dirbame G20 kontekste. Štai toks darbas mūsų laukia, kai kurie bankininkai mano, kad tai yra pernelik daug, per, per dideli reikalavimai kalbama apie rinkos autoreguliavimą, bet aš to net, netikiu. Vis dėlto kilo ta krizė ir pati rinka e, nesusireguliavo automatiškai. Ir aš norėčiau vieną pastabą pasakyti. Visos politinės frakcijos šios asamblėjos vienu ar kitu būdu dalyvavo per mano minėtus e, pranešėjus. Tačiau Dar neturime sudėti rankų užmigti ant laurų. Labai daug piliečių mūsų dar laukia iš mūsų pastangų. Turime geriausias taisyklės nustatyti finansų rinkos stabilizavimui, užtikrinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir konkurencingumą. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, komisario. La par... Dėkuoju komisijos nariui. Dabar Suteiksiu žodį ministrui Veniselos, prašom. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiami nariai. Kaip e, Graikijos e, ūkio ministras išgyvenau labai sudėtingą laikotarpį krizės metu kai kilo pavojus visai bankų sistemai, kai teko drastiškai mažinti didžiulę valstybės skolą. Ir savo patirties galiu pasakyti, kad sprendimai, kurie bus priimami susiję su bankų sąjunga, su bankų gaivinimo ir pertvarkymo mechanizmu, yra labai svarbus veiksmai turintis istorinę reikšmę nes svarbu, kad finansų krizė vėl nevirstų valstybės krize, kad vėl nepatektume į tą užburtą ratą. Dedame tvirtą pagrindą naujai sistemai ir tai padaryti buvo nelengva. Ekonomikos ir pinigų sąjungos sąjungai dar reikės um, pastangų ir uh, daugelis narių kalbėjo apie tai diskusijų metu, kalbėjo apie tai, kad nepakanka vien tik tai vieno priežiūros mechanizmo, vienos uh, gaivinimo ir pertvarkymo sistemos, nes viso to ir ji turi trūkumų. Mums reikia ir indėlių garantijų sistemos Europos lygmenių, kuri veiks bendrai visiems visoje Europos Sąjungoje. Tokiomis priemonėmis stengiamės įveikti svarbiausias kliūtis e, susijusias su pusiausviros e, stoka valstybėse narėse, vidaus rinkoje, finansų srityje. Ir manau, kad e, svarbiausias pavyzdys pusiausviros stokos E, ES rinkoje yra, yra tarp valstybinė priekyba ir e, tai labai svarbus procesai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms reikia pinigų iš bankų ir vidaus rinkoje atsiranda įvairių situacijų, kai kyla įtampa, kai stebima pusiausvėros toka, kai rinka iškraipoma ir kai kapitalas keliauja iš vienos šalies į kitas, galbūt net ne dėl palūkanų normų, bet dėl to, kad manoma, kad toje kitoje valstybėje yra užtikrinamas didesnis stabilumas saugumas, todėl mums ir reikia to trečiojo ramščio indėlių garantijų sistemos, kad galėtume įveikti tas su pusiausvėros toka susijusias e, kliūtis. Lieka visai nedaug laiko iki Europos parlamento rinkimų ir dabar svarbus metas teikti pasiūlymą dėl bankų sąjungos. Žinoma, visų pirma, žiūrime į tai, e, ko reikia ES piliečiams ir visų pirma galvojame apie tuos, kas neturi darbo. Jiems labai svarbu, kad būtų gyvendinamas bendras vienas priežiūros mechanizmas ir gaivinimo ir pertvarkymo sistema. Tai yra būtinos sąlygos kad Europos ekonomika būtų saugesnė ir konkurencingesnė, tai svarbu uh, įmonėms, kad jos galėtų tinkamai veikti, kad jos būtų konkurencingos. Ir turime atsakyti svarbiausią klausimą, kaip grįžti prie augimo, vystimos ir darbo vietų kūrimo. Tai yra svarbiausia, svarbiausia spręsti jaunimo nedarbo problemas. Ir Todėl e, svarbu, kad kuriama bankų sąjunga, ji yra aktuali ne tik bankams, bet ir visiems kitiems. Kalbame apie dalyką, kuris yra aktualus visai ekonomikai. Ir e, žinoma, šie procesai yra skaudus, e, ypač tiems piliečiams, kurie neteko darbo, jo neturi, jie yra nustumti skurdą Ir um, manau, kad visiems ir jiems taip pat bus naudingas čia nuveiktas darbas. Komisijos narys uh, Barnyje pademonstravo tikrai didžiulį ryštą ir vis dėlto neturime pamiršti, kad reikia dar nemažai uh, nuveikti, kad uh, užtikrintume bankų stabilumą ir skaidrumą kartu, kad matytume, kas iš tikrųjų vyksta. Bankų sąjunga yra tas objektivus tikslas, kurio siekiame. Ir svarbu atskirti mažmeninkus nuo investuotojų ir pagerinti e, skolinimo kokybę. Šie kontrolės mechanizmai kartu su priežiūros sistema leis pasirūpinti augimu, saugiamis investicijomis. Ir um, šiame kontekste taip pat spręsti nedarbo problemą, kuri yra labai aktuali, juk uh, ir finansų, ir ekonomikos sektoriai um, priklauso nuo realiosios ekonomikos. Ir manau, kad uh, pagaliau mums pavyko pakeisti kryptį, pasirinkti naują kelią į ateitį ir jį vertinu optimistiškai. Yra 130 sistemiškai svarbių Europos bankų ir E, vykdomi bandymai nepalankiausiamis sąlygomis ir e, pavyksta atskirti bankus nuo valstybės skolos. Mums reikia saugios, sveikos bankų sistemos Europos Sąjungoje, bet ji turi būti vieninga, tai turi būti viena bankų sistema, galiojanti visoje Europos Sąjungoje, kad e, ji tinkamai veiktų rinkoje, kad e, būtų kuriamas e, tinkamas portfelis, sugebantis paremti realiąją ekonomiką, kad išeitume iš to užburto rato ir galėtume spręsti tikras problemas Tai yra būtina ir tikimės, kad bankų sąjunga mums padės visą tai gyvendinti. Svarbu informuoti ES piliečius, kalbėti su jais apie tai, kas jiems rūpi kasdienėme gyvenime, kas yra susijęs su jų kasdieniu gyvenimu ir poreikiais. Svarbu būti arti žmonių ir turėti omenyje jų poreikius. Ačiū. Dėkuoju ministrui. Dabar suteiksiu žodį ponui Hokmarkui dvi minutės. Eh, ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisarė Bernė, ačiū eh, Graikijos ministrui. Taip pat norėčiau padėkoti Lietu, pirmininkaučiai Lietuvai prieš tai pasiekus politinį sustarimą tarp parlamento ir tarybos. Taigi dabar prieėjome eh, intensyvios kadencijos pabaigos, kuomet mums pavyko padėti pagrindus Europos bankininkystės ateičiai. Bandėme pasiekti tinkamą e, balansą tarp viešųjų finansų ir e, bankininkystės, saugios bankininkystės. Dabar e, pradedame naują laikotarpį, turime užtikrinti kad stabilumas prisidėtų prie darbo vietų kūrimo ir prie investicijų. Tai, kam dedame pagrindus dabar, tai yra bankų sektorius, kuris e, bus stabilesnis, panaudojant gelbėjimo privačiomis lėšomis, e, siekiant užtikrindami, kad sistema būtų stabilesnė, jeigu kiltų dar viena krizė. Taip pat turime užtikrinti kad e, taikysime vienodus teisės aktus e, nacionalinių lygmenių, reikia užtikrinti patikimesnę sistemą, reikia užtikrinti investicijas į Europos ekonomikos augimą. Nemanau, kad kas nors mano, kad e, valstybė ar mokesčių mokėtojai gali spręsti bankų problemas. Jeigu investuoji į banką, turi prisimti ir e, riziką, kaip ir bet kokiame kitame versle. Ir ne viešasis sektorius turi gelbėti bankus. Dabar galime eiti į priekį. Dėkuoju visiems pasisakymsams per šią diskusiją. Manau, kad e, parama šiai priemoniai yra plati. Reikia, kad e, šie teisės aktai dabar būtų tinkamai gyvendinti, kad sulauktume to reikalingo ekonomikos augimo. Pamatus padėjome ir tuo galime tikrai didžiuotis. Ačiū, ponė Hotmarkai. Dabar ponas Simonas, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė Barnyje, ministrė Veniselos, kolegos pranešėjai, šelniai pranešėjai ponios ir ponai. Man didelė garbė po penkerių metų diskusijų apie bankų sąjungą užbaigti šią diskusiją. Diskusijos metu socialdemokratų na, pozicija buvo išdėsta detaliai, man nereikia nieko kartoti, tačiau reikia pasakyti, kad pagaliau mes siunčiame signalą pasauliui, nes šiandien pasiekėme rezultato, kuris padarys mm, e, įtaką ilgam laikui. E, e, buvo ir kritiškų balsų, kurie abejoja mūsų pasiūlytais projektais, tačiau manau, kad jų yra nedaug. Šiuo metu, baigdami kurti bankų sąjungą, galime užtikrinti, kad e, mokesčių mokėtai nebebus pirmojo fronto linijoje, o e, užnugaryje. Jie bus e, saugesni, jeigu kiltų bankinių krizių. Visi matėme, kad tos bankų krizės, visi suprantame, kad jos dabar bus lengviau valdomos. Taigi kol kas namų darbus padarėme, tačiau tų darbų dar bus ir per kitą kadenciją ir kitoms kartoms. Ir tiek parlamentas, tiek komisija turės ir toliau dėti pastangas šioje srityje. Tačiau reikia pasakyti, kad Europa pademonstravo krizės metu, kad jis sugeba iš jos išbristi stipresnė. E, Krize Europą užgrūdino ir dabar mes tiesiog e, įmūrėme paskutinę plytą į tą projektą, kuri Europą, Europos projektą e, dar labiau sustiprins. Ačiū, ponė Simonai. Baigiame šią diskusiją. Balsavimas veiks šiandien vidurdienį. Dabar periname prie kito mūsų darbo tarkės klausimo, bendra diskusija apie produktų saugą ir vartotojų apsaugą. Čia turime tris pranešimus. Pirmąjį parengė ponia Šaldemoza, antrąjį